Baltarusijos ponia Boris, Lenkų sąjungos Baltarusijoje pirmininkė ir pona Milinkievičių, Sakarovo premijos laureatą. Šį apdovanojimą jis gavo 2006 metais, yra demokratinės opozicijos vadovas Baltarusijoje. Deja, apie Baltarusiją šiandieną vėl daug e, skaito, pastarosiamis dienomis vėl daug pateikiama informacijos dėl nevyriausybinių organizacijų e, priespaudos Baltarusijoje ir mes smerkiame tuos režimus, kurie bando užgneušti demokratinės organizacijas vien dėl to, kad jos nepritarė režimo nuomoniai protokolas, vasario 11